klausimo. Tai yra bendras mokslinių tyrimų skirtų kovai su degeneracinėmis nervų lygomis, visų pirma su Alzheimerio lyga programavimas. E, pranešėjas ir klausimo autorius yra ponas Herbert Roll, bet jisai vėluoja, jis mums, mus pranešė apie vėlavimą, todėl aš siūlyčiau, kad visų pirma mes išklausytume ponios Grostet o paskui e, suteiksiu žodį tarybai. Pone Groste. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ne, pono Roilio nėra salėje. Aš norėčiau tik priminti klausimą, kurį mes pateikėm komisijai dėl 165 e, sutarties straipsnio kaip teisinio pagrindo. E, Tai yra dėl tarybos rekomendacijų, dėl bendrų mokslinių tyrimų skirtų kovai su degeneracinėmis nervų lygomis. E, Reikia tokiu atveju pasikonsultuoti su parlamentu. Ar jūs ketinat e, vis dėlto priimti e, šitas rekomendacijas per konkurencingumo tarybą 2009 dar metais? Ir iš tikrųjų šiaip jau taryba turėtų gauti parlamento nuomonę, kad galėtų būti priimtos šitos rekomendacijos. Be to, mes ėmėmės taip pat ir vidaus iniciatyvos dėl bendrų mokslinių tyrimų programavimo e, ir todėl Ir mes turėtų, ir vėlgi, ir remiam, ar, ar iš tikrųjų ketinama priimti tokią iniciatyvą remiantis tuo pačiu teisiniu pagrindu. Dabar mes parengėm rekomendaciją, o tai rekomendacijai e, priimti reikia visų politinių frakcijų sutarimo. Rezoliucija labai svarbi, kadangi čia joje kalbama apie gyventojų senėjimą ir iš to kylančias problemas. Uh, Daugiau kaip 7 milijonai e, žmonių Europoje kenčia nuo Alzheimerio lygos ir per ateinančius metus bijomasi, kad skaičius padidės ir todėl reikia be abejo planuoti, investuoti į šią sritį tam, kad būtų galima tikrai kovoti su šia lyga ir kad būtų galima išlaikyti tų milijonų žmonių e, kenčiančių nuo šios lygos orumą. Tačiau tie klausimai iš ties e, svarbus visai Europai, todėl reikia koordinuotų veiksmų tam, kad tikrai būtų galima geriau užtikrinti diagnozavimą, gydimą e, tų asmenų, kuriuos veikia ši ir kitos lygos. Na, ir tam reikia taip pat privačių ir viešųjų partnerių bendradarbiavimo nes e, turiu pasakyti, kad sveikatos klausimai per daug dar išsifragmentavę Europos Sąjungoje, tai yra valstybėse narėse. Ir todėl e, iš tikrųjų baigsiu savo kalbą sakydama, kad e, iš tikrųjų reikia Tai yra, tai yra moksliniai tyrimai rodo, kad jau yra tam tikrų teigiamų, e, tai yra teigiamų e, ženklų ir mes tikrai turėtume šiaip jau dėti pastangas tam, kad būtų galima imtis tinkamiau prevencijos šitos lygos ir panašių lygų prevencijos veiksmų. Dėkoju, ponia Grostet. Dabar suteiksiu žodį poniai ministrai Malmstrom. Man. Labai ačiū. Pone pirmininkė, labai ačiū e, komisija ir parlamento nariams. Dabar pasiūlymas dėl tarybos rekomendacijų, dėl bendrų mokslinių tyrimų skirtų kovai su degeneracinėmis lygomis ir Alzheimerio lyga programavimas buvo pateiktas e, komisijoje dar šių metų balandžio 22 dieną ir remiamasi 165 sutarties straipsnių kaip teisinių pagrindų, o tas straipsnis kalba apie veiksmų koordinavimą tarp bendrijos ir e, valstybių narių e, mokslinio tyrimo techninio, techninės plėtros srityje. Tad e, šitas 165 sutarties straipsnis ir apskritai tokio bendro programavimo iniciatyva atitinka šiuo atveju. Uh, Ir iš tikrųjų mes e, šiaip jau kartu turim atsakyti į mums tenkančius bendrus iššūkius ir tokiu būdu iš tikrųjų tas straipsnis grindžiamas tokiais sustiprintais politiniai, politiniais tam tikrais veiksmais ir priemonėmis. Kartu 165 straipsnis šiaip jau nenumato galimybės bendryjai kištis į šiuos klausimus. Tik tai e, straipsnis suteikia teisinį pagrindą e, komisijai imtis veiksmų derinimo e, iniciatyvos. Be to, pagal, tai yra mokslinio straipsniuose, kuriuose kalbama apie mokslinį tyrimą, irgi numatomas vaidmuo komisijai. Turiu da, be to pasakyti, kad yra taip pat politinis užsiangažavimas dėl to, kad reikėtų imtis bandomųjų e, iniciatyvų tam, kad būtų galima programuoti geriau bendrus veiksmus tyriant e, e, neurodegeneracinės nervų lygas. Tad iš tikrųjų čia rengiant šitas tarybos rekomendacijas buvo pasiremta komisijos tekstu. Na, aš žinau, kad parlamentui labai rūpi kova su Alzheimerio lyga ir pranešime, kuris buvo pateiktas vasario 19 dieną, parlamentas paskatino komisiją ir valstybės narės pripažinti šią kovą kaip, su, su šia lyga kaip vieną iš prioritetų, e, visuomenės veikatos politikos prioritetų. Tad iš tikrųjų Labai svarbu, kad šios tarybos išvados būtų priimtos šių metų gruodžio trečią dieną, kai susirinks konkurencingumo taryba. Na ir dabar e, dėl galimų iniciatyvų šioje srityse, tai iš, tik, iš ties reikia uh, šiaip jau e, susitarti dėl tam tikro bendro požiūrio ir visas tas iniciatyvas suvesti į mokslinio tyrimo e, sritį. Nes iš tikrųjų labai iš tikrųjų mes turim vis dėlto steigimo sutartyje tam tikrą straipsnį, kuris e, suteikia tinkamą teisinį pagrindą tokiams iniciatyvoms. Dėkoju, ponė ministrė. Dabar kalbėtojai frakcijų vardu. Visų pirma, ponė Antonesko, EPP frakcijos vardu. Mulțumesc, domnule președinte. Dėkoju, ponė pirmininkė. Švedija, kaip ir pinkaujantys šalis, ketina gruodžio mėnesį patvirtinti tarybos išvadą dėl kovos su degeneracinėmis nervų lygomis, nelaukdama parlamento nuomonės. Aš rengiau nuomonę, buvau pranešėję ir palaikau rezoliuciją, kuriame išsakyta parlamento pozicija dėl kovos su degeneracinės nervų lygomis, visų pirma, Alzheimerio lyga. Tokios lygos yra viena iš pagrindinių sveikatos problemų Europoje. Ir e, Išsivyščiuose šalyse dėl pakilusio pragyvenimo lygio padidėjo gyvenimo trukmė. Būtent todėl mes vis dažniau susidurime su tokių lygų problema. Reikia atsižvelgti ir kokį, kokiu pasiekmių šios lygos turi uh, slaugams, sergančių šiomis lygiomis prižiūrinti, prižiūrin, asmenys prižiūrintiems asmenims. Tai atsilieps ir pacientams, ir sveikatos apsaugos sistemams. Komisijos pasiūlyme susitelkiama į mokslinių tyrimų e, aspektus, o mūsų parengtoje rezoliucijoje pabrėžiamas tieks mokslinių tyrimų aspektas, tiek tos galimybės, kurios išplaukia iš mokslinų tyrimų ir kurios leistų pagerinti dabartinę padėtį. Ir taip pat tai, kaip mokslinio tyrimų rezultatai yra perkeliami į slaugą, slaugos sritį. Norėčiau atkreipti dėmesį į bandamai pro, projektą susijusi su bendro mokslinio tyrimų programavimu. Ir labai svarbu, kad tarybos išvadose atsispindėtų ir parlamento nuomonė. Prisimenu e, Lisabono sutarties 162 straipsnį, kuris ir sukeria atitinkamą teisinį pagrindą šioje srityje. Dėkoju, ponė Toja Patricija. Dėkoju, ponė pirmininkė labai svarbi mūsų rengama iniciatyva dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, juk čia kalbame apie e, degeneracinių nervų lygų tyrimus, o taip pat ir kalbame apie mokslinį tyrimų programavimo aplinkybės ir sąlygas. Ir parlamentas buvo iš karto įtrauktas į šį bandomąjį projektą. Dabar reikia įvertinti tai, kas pasiekta. Uh, parlamentas parengs savo nuomonę ir taip pat reikia pasirūpinti, kad konkurencingumo taryba atsižvelgtų į parlamento nuomonę. Ir labai svarbu, kad kai kalbama apie mokslinius tyrimus, parlamentas būtų labiau įtraukiamas į tokius darbus. Mes kalbame apie sudėtingą lyga, Alzheimeris, Parkinsonas ir senėjant gyventojams tokių lygų tikriausiai tik tais dažnės. Reikia atlikti plataus masto mokslinius tyrimus. Svarbu vykdyti ir farmakologinius tyrimus šioje srityje. Ir manau, kad čia reikia visapusiško tarpšakinio požiūrio, reikia modelių, kurie leistų tinkamai gydyti tokias lygas, reikia ir atitinkamų uh, įrenginių, tarnybų. Reikia nepamiršti ir tokiomis lygomis sergančių žmonių socialinio izoliavimo problemos. Reikia nepamiršti jų šeimos narių. Visi šie dalykai yra labai svarbus ir jie susiję su būtinybę apjungti pastangas, ištinglius tam, kad būtų išvengta dubliavimasi, kad būtų sukurta kritinė masė, kuri leistų pasiekti sėkmės tokių tyrimų srityje. Ir manau, kad apjungus ir privačias pastangas galėtume pasiekti milijoninių investicijų, tačiau turime pagalvoti apie tai, ką dar reikia nuveikti. Mums reikalingi bendri projektai, programos. Tai yra projektai ir programos, kuriuose dalyvauti Europą, valstybės narės bei privatus sektorius. Jeigu pagalvotume ir apie tarptautinį aspektą, tai čia turėtume sėti mūsų pastangas su tarptautinėmis mokslinių tyrimų uh, institucijomis. Toliau Gorko Kacima Karkakis. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie rezoliucijos projektą dėl e, degeneracinių nervų lygų ir iš tiesų iš šios rezoliucijos turėtų tapti, ši rezoliucija turėtų tapti direktyva. E, Parkinsonas ir Alzheimeris yra lygos, kurios yra didžiulis iššūkis Europai ir jų kaštai vis labiau auga. Deja, mums reikia labai daug tyrinėti, tačiau yra labai daug biurokratijos, yra daug dvigubų tokių tyrimų, kurie dengia vieni kitus ir mes turime e, stengtis kovoti su biurokratija, stengtis kovoti su tyrimų fragmentiškumu. E, ir be to turime siekti, kad tyrimų rezultatai būtų prieinami viešai. Aš manau, kad e, ši, e, ši rezoliucija yra puikia, tačiau ji iš esmės yra suformuluota neteisingai. Pagrindinė problema yra patentų teisės problema ir jeigu e, taryba ir komisija išnagrinėtų patentų teisės problemas fa, farmacijos rytyje, tai būtų labai geras dalykas. Mano frakcija remia šį rezoliucijos projektą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, sako pirmininkas, kitas kalbėtojas, kuriam steigiama viena minutė, yra Filipas Lambertsas. Pone pirmininkė, Turėjau būti šio klausimo pranešėjas, esu šiek tiek nusivylęs, bet labai gerai, kad mes žengiam į priekį, nelaikas čia institucijoms kivirčytis. Uh, Keletą pastabų pasakysiu. Mes parlamente tikimės, kad taryba atsižvelgs į mūsų rezoliucijos mintis, rezoliucijos, už, kam, už kurią mes balsuosim rytoj. Labai svarbu pasiekti pusiausvyrą tarp klimato kaitos, klimato kaitos padarinių sušvelninimo ir todėl iš ties mes tada galim tik taip tinkamai imtis prevencijos veiksmų, nes tai mažiausia kainuotų kovojant su šia ir panašiomis lygomis. Bet kita vertus, ar pakanka vien tik tai bendro mokslinio tyrimų programavimo nes e, šiaip jau kita vertus tokios didelės įmonės bendradarbiaudamos kartu, e, ben, jų bendradarbiavimas turėtų būti norma. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas - finansavimo prioritetai. Ir pirmas klausimas, ar mes tikrai e, reikiamą kiekį skiriam tyrimams šių tokių lygų. Nemanyčiau, kad taip mes darytume darom, kad mes turėtume skatinti finansavimo programas, tokią kaip ITER, kuri galbūt e, atsimokės po 60 metų, tačiau vis dėlto bus pakloti tokių mm, bazinio Alzheimerio ir panašių lygų tyrimo pagrindai. To reikia. Toliau žodį suteiksiu poniai Matijas Marija. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką, kad šį, aptarinėjant šitą klausimą reikėtų išspręsti tam tikrus politinius e, mokslinių tyrimų bendradarbiavimo aspektus. Moksliniai tyrimai skirti kovai su Alzheimeriu ir panašioms, panašioms lygoms. E, Ta proga mes parengėm rezoliuciją Ir iš tikrųjų šiaip jau mes nemažai surengėm konsultacijų. Aš nemanau, kad kas nors priešintųsi šiaip jau mokslinių tyrimų programavimui, nes toks yra politinis tikslas. Bet e, kita vertus reikėtų atsižvelgti taip pat ir į parlamento nuomonę. Kita vertus tai yra ir politinis klausimas Ir čia turėtume laikyti skaidrumo ir demokratiškumo, kai priimami tam tikri sprendimai dėl su, kovos su Alzheimerio lyga, tai jie turėtų būti priimami būtent tokia dvasia. Aš tikiuosi, kad bus atsižvelgiama vis dėlto į parlamento rekomendacijas mūsų rezoliucijoje. Toliau ponė Dots, vienai minutiai. Ačiū. Mano Šiaurės Airijos apygardoje 16 tūkstančių žmonių kenčia nuo senatvinės silpnaprotystės. Ir jiems ir tiems žmonėms, kurie jais rūpinasi, tikrai praverstų proaktyvus požiūris. Ir būtent šiose sritise, manau, svarbu užtikrinti Europos valstybių bendradarbiavimą ir manau, kad bendras koordinuotas požiūris kova, į kovą su šia lyga užtikrins pažangą medicinoje ir išgydymą. Junktinėje karalystėje 400 tūkstančių žmonių serga Alzheimerio lyga ir atrodo, kad iki 2025 tokių žmonių skaičius sudarys 3 ketvirtadalius milijono. Reikia laiku diagnozuoti, taikyti prevencinės priemonės ir ypač teikti paramą ir e, konsultacijas šeim, tokių žmonių šeimos nariams. Taigi moksliniai tyrimai yra gyvybiškai svarbus. Jeigu tų tyrimų tikslas užtikrinti žmogaus gyvybės išsaugojimą visais e, jos pavydalais. Um, Ačiū. <clears throat> Tęsėme. Te, ir suteiksime žodį kitiems kalbėtojams, pirmiausia, poniai Kavaljo dviems minutėms. E Ačiū pirmininkė. Kalbant apie iniciatyvas, kurių imtas Europos mastu kovojant su Alzheimerio lyga, valst kompetencija šioje srityje sutikta valstybėms narėms. Nežiūrinti tai, e, reikia ger... didesnių bendradarbiavimo paskatų, kad būtų keičiamasi pasiekimai šioje srityje ir patirtimi šioje srityje ir kad nebūtų suskaidytos pada... pastangos. Bendra mokslinių tyrimų programa yra vertingas įrankis leidžiantis ir išvengti tokio e, pad... pastangų suskaldimo ši bendra tyrimų programa bus labai svarbi Europos ateities mokslinių tyrimų sritimi. Europos mokslinių tyrimų erdvė taps Lisabonos sutarties svarb... mokslinių tyrimų politikos dalies svarbiausia programa. Atsižvelgiant į biurokratinės kliūtis, e, būtų siekiant išvengti biurokratinių kliūčių, būtų vertinga bandyti viską sutvarkyti. Taigi, reikia kalbėti apie masto ekonomikas, siekti užtikrinti biurokratijos mažinimą ir teikti paskait, paskatas tokiems projektams, kurie vykdomi Europos mastu, ypač šioje srityje. Labai ačiū. Ačiū. Toliau mano sąraše ponė Čilders vienai minutiai. Pone pirmininkė. Aš daugiau nei 30 metų dirbau slaugos srityje ir aš tikrai nustebau, kad parlamentas nusprendė nesvarstyti komisijos pasiūlymų dėl Alzheimerio lygos. E, gyventojų, e, vis e, senėjant gyventojams keičiasi ir lygos, kuriomis serga daugybė gyventojų. Kalbant apie Alzheimerio lygą, Tai e, ta lyga yra lyga ne tik as, asmeniui, kuris jie serga, bet taip pat ir šeimos nariams. Airijoje tokių žmonių yra 50 tūkstančių ir tai yra siaubinga lyga, nes tenka stebėti, kaip akise nyksta e, artimi šeimos nariai. Reikėtų nepamiršti, kad Europos Sąjungoje reiktų atsižvelgti į Europos parlamento nuomonę, unikalų balsą šiuo klausimu, nes mes bandome atkreipti dėmesį ne tik į žmonės kenčiančius nuo šios lygos, bet ir į tuos, kurie rūpinasi tokiais pacientais. Ačiū, o dabar spontaniški pasisakymai. Nemažai norinčių pasisakyti. Pane Maginis, vieną minutį. Ačiū pirmininkė. Aišku, kad mokslo tyrimo koordinavimas šioje srityje yra labai svarbu. Ir eina kalba ne viena Alzheimerio lyga. Degeneracinės nervų lygos yra tokios, pla, tokios įvairios ir Europos parlamentas turi suvaidinti svarbų vaidmenį šių tyrimų atlikime. Ir todėl labai svarbu, kad vyktų parlamento tarybos komisijos dėrybos, diskusijos dėl to, kaip gyvūnai yra naudojami mokslo tyrimuose. Aš labai nerimauju dėl to, kaip, pranešė, kaip, kaip vyksta tos dėrybos, kad e, tie gyvūnai bus e, naudojami gal ne taip kaip dabar, bet mums būtinai reikalingi moksliniai tyrimai tam, kad būtų galima užtikrinti tokių lygų profilaktiką ir gydimą. Ir gali būti, kad ir mums, pačius, mums patiems bus to, užklups tokios lygos. Ir aš manau, kad ši direktyva yra labai svarbi ir nors e, mes negalėjome įdėti savo indėlio priimant šį dokumentą, aš manau, kad tolesnių mokslinių tyrimų srityje mes galėsime dar atlikti ir savo darbo dalį. Toliau pana Sonik. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ačiū pirmininkė kovos su lyga klausimas buvo iškeltas Prancūzijai pirmininkaujant ir mes turime pasidžiaugti dėl to. Tuomet buvo pasakyta, kad būtent šiuo klausimu turi būti imtasi e, veiksmų europinių lygmenių. Būtų gerai, kad ir pirmininkavimą toliau perimsime šios valstybės tai didžiulį dėmesį skirtų tam klausimui. Yra milijonai e, ligonių ir jų šeimos narių, kurie kenčia nuo šių lygų. Kai bendraujame su rinkėjais nuolat keliami klausimai, o kaip ES prisėda prie šių klausimų sprendimo, ką jūs darote, už ką jūs esate atsakingi. Taigi aš manau, kad šie klausimai turi būti um, keliami ir pristatomas darbas tokiais klausimais tam, kad būtų galima sustiprinti įvaizdį Europos parlamento ES. Ir tai turi būti Europos institucijų prioritetas, kadangi nekalba apie mūsų žmonės. Ačiū. Pana Šuntis, vieną minutę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 Ačiū pirmininkė. Kova su degeneracinėmis nervo lygomis, kaip kad Alzheimeriu, yra prioritetinis klausimas ir labai svarbu, kad būtų koordinuojami visų ES valstybių narių veiksmai, kad iš tikrųjų tai būtų prioritetinis klausimas ir kad kaip galima efektyviau dirbtumėm profilaktikos srityje, bet taip pat ir rūpindamiesi tais ligoniais ir jų šeimos nariais, kad plačiau visuomenė visuomenė tuo rūpintusi ir prisimtų tą naštą. Labai svarbu kalbėti apie medikamentus, apie gydimo būdus. Turi būti užtikrinta reikalinga pagalba ligonėms ir jų šeimos nariams. Labai svarbu, kad visos valstybės narės um, tokiu pačiu lygiu įsitrauktų į mokslo tyrimus šioje srityje. Valst valstybės narės taryboje privalo mobilizuoti jėgas ir turi, aišku, um, užtikrinti, kad mokslo tyrimai būtų skelbiami viešai, kad būtų taip pat ir numatytos reikiamos lėšos iš biudžeto. Ačiū. Pone Blinkievičiūtė, vienai minutiai. E, E, iš tiesų pritariu jog šiuo laikotarpiu ypatingai yra svarbu sutelkti dėmesį į mokslinius tyrimus garantuojant alzhaimerio ligomis sergantiems žmonėms pagalbą nes mūsų europos sąjungoje vienija dvidešimt septynias valstybes ir kiekviena valstybė neturi vienodų galimybių suteikti pagalbą e, alzhaimerio liga sergantiems žmonėms tai yra skirtingos sveikatos priežiūros galimybės skirtingos socialinių paslaugų galimybės skirtinga pagalba tom šeimom kurie turi tokį ligonį todėl šie moksliniai tyrimai yra tiesiog gyvybiškai būtini ir tiem tyrimam turi būti sutelktas ir rastas pirma finansavimas koordinuotas darbas, koordinuota veikla ir po to yra labai svarbu, kad atsirastų finansinės galimybės įgyvendinti tuos tyrimus ir suteikti realią pagalbą žmonėm ir jų šeimoms sergantiem tomis lygomis. Vielen Dank. Als letzter Redner im Catch-the-Eye-Verfahren hat Herr Reul eine Minute. Bitte schön frau präsidentin! ich will es äh, auch sehr kurz machen. die notwendigkeit ist in vielen redebeiträgen. Äh, prašyčiau kalbėti trumpai. daugelį pasisakymų kuriuos girdėjome šiandien buvo minėta kad ta liga liet dėl tos lygos kenčia paprastai ne vienas žmogus, kenčia ir, šeim, ir šeimos nariai. Taigi mums reikia ir ieškoti tinkamo požiūrio. Tačiau, kalbant apie procedūras, mes dažnai susidurėme su sunkumais ir kartais būna sunku užtikrinti Europos parlamento įtraukti, būtent todėl priėmėme Europos parlamento rezoliuciją šiuo klausimu. Tačiau, kai sulaukėme, pasiekėme gerų rezultatų, tai yra svarbiausia, taip vainikuojasi mūsų darbas. Pirmininkė, ačiū. Tuo baigėsi pasisakančioje pagal spontanišką procedūrą sąrašas. Dabar suteiksime žodį tarybos

rūpinasi tai žmonėmis, kurie serga šiomis lygomis, žino, kaip sudėtinga yra tai padaryti, kaip visiškai pasikeičia gyvenimas, viskas sugriūna. Taigi, akivaizdu, kad būtina remti mokslo tyrimus šių lygų srityje, būtina užtikrinti finansavimą mokslo tyrimams ES. Ir ta iniciatyva, kurios ėmėmės mes, yra būtent užtikrinti, kad geriausi mokslininkai galėtų dirbti ir iešk, geriau su, padėti suprasti, suprasti um, šias uh, lygas, kitas demencinės lygas. Dir, ir, ir vyksta darbas trojkoje. Mes uh, šiame kontekste um, labai anksti iškėlėme Alzheimerio lygos klausimą. Prancūzija pirmininkaudama surengė labai svarbu, svarbę konferenciją um, ir rugsėjo mėnesį pirm, pirmininkaujantį Švediją taip pat organizavo um, konferenciją dėl orios senatvės. Taigi šie klausimai nuolat yra svarstomi, jie yra darbo tvarkėje. Gruodžio trečią dieną bus priimtas sprendimas, kaip aš jau minėjau. Aišku, kad mes būtinai atsižvelgsime į puikią Europos parlamento rezoliuciją, dėl kurios bus rytoj balsuojama. Esu tikra, kad e, Alzheimerio lygos klausimas klausimas bus nuolat keliamas tikrai, kai bus kalbama apie mokslo tyrimus. Labai ačiū Jums už tai, kad palėtė tokį svarbų klausimą. Ačiū. Diskusijos šio klausimu baigtas, balsavimas įvyks rytoj. Toliau pagal darbo atvarkę E, bus vienos minutės pasisakymai pagal 150 parlamento darbo tvarkos e, taisyklę. Noriu pranešti.